klausimas. Ar su sutartimi įtaka mūsų sustiprės Vietname, ar be sutarties? Galite atsakyti, 30 sekundžių jums. Galiu atsakyti angliškai, jeigu jūs nieko prieš. Mes galvojame, kad šis susitarimas nieko nepadeda dabar nuveikti, nes atrodo dėrybos nebuvo tinkamai vedomas, kalbant apie žmogaus teisės. Ko reikia? Reikia laikytis to, ko mes kaip Europos parlamentas iš pat pradžių e, nutarėme, e, spaudžiant dėl reformų, o dabar išrašome e, neribotą čekį tai valstybei, nors ji nieko nenuveikė, ką buvo mums pažadėjusi. Dėkui. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Šitas e, susitarimas yra gana prieštaringas. Žinome, kad pažeidžiamas e, žmogaus teisės, Žinome taip pat, kad kai kurie aspektai susiję su mūsų įmonėms svarbiais dalykais, kaip kilmės vietos pavadinimo išsaugojimas, e, taip pat kaip bus su ryžių sektoriumi, todėl kad Italijai E, šis sektorius yra labai svarbus, yra panašių susitarimų pasirašyta su Mienmaru ir Kambodža ir dėl to e, nukenčia e, Italijos ryžių sektorius. Toliau, jeigu bus numatytos naujos kvotos ryžių sektoriuje ir numatytos labai žemos kainos, tai iš tikrųjų dėl to bus paklubdytas italų ryžių sektorius. Ačiū, kolegė Asimakopoliu, vieną minutę. Tai Dėkuoju, ponė pirmininkė. Mes pritarėme šiam e, prekybos sustarimui tarp ES ir Vietnamo. E, geras susitarimas atneša ekonominės naudos mums visiems visų tarifų atsisakymas ir tarifinių kvotų atsisakymas bei rinkų atvėrimas tiems, kurie teikia paslaugas Europos e, Sąjungoje e, yra e, naudingas dalykas, tame tarpe ir Graikijai. E, mes galėsime e, eksportuoti daugiau ūkio e, e, ir farma, e, farmakologinių prekių, taip pat ir Graikija galės eksportuoti savo geografinės e, kilmės e, apsaugos e, prekes, tokias kaip feta sūris. Sustarimas turi ir simbolinę vertę. Jis rodo, kad ES remiasi daugia šalę laisvos prekybos sistema paremta ES vertybėmis. Raginu balsuoti už šį sustarimą. Dėkui. E, kolega Vint, vieną minutę. Daniškai. Pone pirmininkė, e, šiais laikais, e, kai laisva prekyba ir bendradarbiavimas patiria daug spaudimo, mes turime laikytis atvirų rinkų sistemos. Ir prekyba paremta taisyklėmis. Ir todėl labai svarbu paremti laisvos prekybos susitarimus e, su besivystančiomis šalimis. Vietnamas e, jau ratifikavo šešias iš aštuonių svarbiausių TDO konvencijų. E, režimas ten jau pripažino kolektyvinės sutartis ir susibūrimų teisę, profsąjungų teisė tai didelis žingsnis į priekį, to nebūtume niekada pasiekę, jeigu nebūtume ištiesę savo rankos. Taip, e, susitarimas nėra tobulas, bet politika e, juk e, yra siekių reikalas, o netobulumo. Pone Vincig, pirmininkė, komisijos nariai kolegos istorija parodė, kad priekyba atveria rinkas, padidina gerovę ir saugumą. 60 procentų Vietnamo eksporto vyksta į ES ir mes suprantame, e, kad labai dėlės pajamos tiesiog iš eksporto patenka valstybės biudžeto. Bet vėliau mes žinome, kad socialinė sistema ir saugumo padėtis Vietname be eksporto labai pablogėtų. E, Vietnamo eksportas taip pat yra labai svarbus dėl to, kad ta valstybė ilgą laiką buvo uždaryta po komunizmo skydų ir dabar ji tampa nauja pramoninė šalimi. Greta to, kad jie įgyvendins Europos standartus, Vietnamas atlieka dar ir svarbų politinį vaidmenį. E, ir ši sutartis labai ženkliai prisidės prie politinės matmens pagerinimo. Pagrindinės teisės bus geriau užtikrintos. Kalbama ir apie sankcijų galimą įdėgymą. Ponas Langė jau kalbėjo apie tai, kad darbo kodeksas e, pasirašus sutartį galės pagaliau būti ratifikuotas. Man atrodo, kad labai svarbu suprasti, kad sėkminga priekybos politika privalo būti stiprinama ir su kitomis pasaulio dalimis. Ačiū. Toliau kolegos žodis teikiamas kolegai Keli viename. Ačiū komisijos nariai Hoganai. E, Buržuo, ponas Buržuo ir kiti kalbėjo apie tai, kiek daug naudos atneš ši laisvosios priekybos sutartis ir Vietnamui, ir kitoms ES dalims. Laisvos priekybos sutartis paprastai yra naudingos abiems pusėms. Ir aš, kaip ASEAN regiono nuolatinis pranešėjas ir buvęs EPP frakcijos pranešėjas saugumo e, Singapūro klausimų, džiaugiuosi, kad yra pasirašoma laisvos priekybos sutartis su Vietnamu. Tai yra pirmoji išsami sutartis su besivystančia šalimi, kurią pasirašys ES. Mes norime, kad ta šalis taptų E, tobulesnė. E, kas kita yra pasirašyti sutartį su išsivyšiusia šalimis, o kai pasirašome sutartį su tokiamis šalimis kaip Vietnamas, kuris yra besivystančius, duodame pozityvų signalą. Todėl aš e, galiu tik patvirtinti, kiek daug aspektų pagerės, jeigu ši sutartis bus pasirašyta. Milžiniškos pažangos pasiekta jau per dėrybas ir aš tikiuosi, kad tai tik tęsis, jeigu sutartis bus pasirašyta. Ačiū pirmininkai. Ačiū toliau. Kolega Zoido Alvarės vieną minutę. Ačiū pirmininkė, komisijos nariai Hoganai. Laisvosios priekybos sutartis su Vietnamu duoda labai gerą signalą uh, e, pietričiausios regione ir ne tik jame. Tai rodo Europos svorį priekyboje pasaulinių lygmenių. Taip pat uh, atmeta populistų bandymus padidinti prekybos barjerus. Svarbu apsaugoti laisvę priekybą. Tai naudinga pačios ES įmonių, tūkstančiams įmonių. Matome, kad e, bus panaikinta visai lė tarifų, atsivers naujos rinkos. Iš, iš, iš esmės ši sutartis bus e, naudinga uh, Ir jeigu mes kalbam, pavyzdžiui, apie mėsos, e, alyvogių, vyno, alkoholio sektorius, tai jiems e, nauda bus ženkli. Tai sektoriai, kurie e, turi geografinį ženklinimą, kilmės nuorodos yra nu, pateikiamos Bet tuo pat metu mes turėtume atidžiai stebėti, kad e, ta sutartis e, nesukeltų papildomų kaštų ispanams. Todėl aš prašau jūsų paramos. Toliau kolegė Zovko. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai. Vietnamas yra labai svarbus partneris Pietričių Azijoje. E, šiemet Vietnamas pirmininką ASEAN ir mes turėtume išlaikyti labai glaudžius santykius su ta šalimi. Pasirašydami šią laisvosios priekybos sutartį mes atversime naują santykių su Vietnamu erą. Vietnamas yra auganti ekonomika ir Europos ir Vietnamo priekybos plėtra atvers daug galimybių įmonėms abiejose pusėse. Mes skatiname kultūros ir ekonominį bendradarbiavimą. Tai e, leis įgyvendinti ilgalaikius Europos tikslus pagerinti santykius e, tarp regionų Pietričio Azijoje ir Europoje. Be to sustiprės Europos galimybės naujai atsirandančiose Azijos rinkose. Tačiau greta priekybos bendradarbiavimo turėtume galvoti apie padėtį žmogaus teisų srityje partnerėje valstybėje. ES turėtų stebėti, kaip rimti teisės aktorę gyvendinti. E, Pesirašydama sutartį dėl priekybos su Vietnamu ES turėtų reikalauti gerinti ir religinį dialogą. Turėtume stiprinti ne tik ekonominius ryšius, bet taip pat gerti, gerbti e, tikėjimo teisės. Jų įtvirtinimas yra labai svarbus pamatas ateitiems santykiams. Aš pritariu šiai sutarčiai, bet tikiuosi, kad e, bus atsižvelgta ir daugelį kitų aspektų taip pat. Ja. Das Wort hat jetzt die Kollegin. Dabar kolega Bentelė iš APP. Pone pirmininkė, kolegos, aš pritariu ES Vietnamo sutarties pasirašymui, e, nes taip mes sukursime daugiau darbo vietų ir Vietname, ir ES. Tai bus pažangus poslinkis e, daugelie sričių ir svarbiausia, tai padarys e, didelės E, atneš didelės naudos Vietnamo visuomenė ir ekonomikai. Mes turėtume kalbėti apie labai aiškę teisų bazę, dialogą ir kontrolės mechanizmą. Taip pat reikėtų sukurti nuolatinę komisiją, kurioje dalyvautų abiejų šalių parlamentarai. Kai kalbame apie priekybos sutartį, mes taip pat turėtume galvoti, kaip bus įgyvendinti Paryžiaus susitarimo įpareigojimai ar žaliojo kurso tikslai mes nuo pat pradžių, turi, pradžios turėtume kalbėti apie plačios partnerystės gerinimą. Europos komisija e, kalba apie tos sutarties pavertimą modeliu. Aš labai džiaugiuosi, kad labai didelė tikimybė, jog didelė dalis parlamento narių tai sutarčiai pritars ir tos galimybės iš tiesų bus sukurtos. Ačiū, kolegė Ferreira. Vieną minutę. Obrigada, senhora Presidente. Senhor Comissário, karš kolegas. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė komisijos nari. Laisvos prekybos susitarimas tarp ES ir e, Vietnamo yra naudingas ekonominių požiūrių. E, Vietname yra priimtas e, naujas darbo kodeksas. Ir e, padėtis profsąjungų srityje taip pat pagerėjo dėl mūsų e, veiksmų šios sutarties e, kontekste. Sutartyje e, yra e, numatytos nuostatys, kurios susiję su tarptautinės darbo organizacijos reikalavimais, taip pat su Paryžiaus susitarimo aspektais aplinkosaugos rytyje. Šis susitarimas rodo, jog mūsų prekybės, prekybos politikoje gali būti įtvirtinamos Europos vertybės ir principai. Mes praradome Junktinę karalystę tačiau, kaip, kaip valstybė narė, tačiau ir toliau e, užtikrinsime prekybinius santykius su ją ja, lygiai tas pats pasakytina ir apie Vietnamą. Mes turime siekti, kad aplinkosauginiai ir kiti standartai būtų įtvirtinami kiek tai manoma. Dabar spontaniškai pasisakymai. Dėkuoju spontaniškai pasisakymai. Septyni norintys pasakyti. Prašom. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aišku, kad verslas klesti Vietname, augimas, e, pelnai. Ir e, žinoma, tai galimybė eksploatuoti maždaug šimtą milijonų darbo žmonių tenai. Būtent e, todėl verslo organizacijas ragina mus netidėti šios sutarties ratifikavimo. Netikėkite kai kas nors sako, kad susitarimus tengiamasi pakelti iš skurdo vietnamiečius. Eina kalba apie išteklių ir turto eksploatavimą. Kai kas klausia, kaip išspręsime esančias problemas, jeigu tokių susitarimų nebus. Tas dalykus turi spręsti patys vietnamiečiai, organizuodamiesi lygiai taip pat kaip ir kitose kaimininėse šalyse. Mes turime klausytis nevyriausybinių organizacijų ir profsąjungų, kurios mus ragina neratifikuoti šio sustarimo. Minutė. Toliau kolegė Bilbao Barandyka vieną minutę. Gracias, presidenta, komisario. La... Dėkuoju, pirmininkė, komisijos nariai Sustarimas dėl e, laisvosios priekybos. E, e, pastarųjų metų tokie sustarimai parodė, kad tai viena veiksmingiausių priemonių skleisti mūsų standartus pasaulyje, užtikrinti žmogaus teisėjų pagarbą kitose šalise. Taigi, akivaizdi tokių susitarimų vertė ir nauda tų šalių piliečiams. Neužmirškime nei vieno sektoriaus, e, e, tik tai turime užtikrinti, kad e, visi sektoriai būtų apsaugoti, kad būtų apsaugoti tų, tų sektorių interesai ir teisės. Ypatingai, kai kalbame apie nelegalę, nereguliuojamą žvejybą. E, dėl e, geltonosios kortelės Vietnamui, e, tai ES ir toliau stengsis primesti savo standartus, kalbant apie žvejybą. Pane Arena, taip balsuoti už laisvos prekybos sutartį su komunistiniu autoritariniu režimu yra e, surre, surrealistinis dalykas. Aš esu belgė, tai aš puikiai žinau, kas yra surrealizmas. Tai mes esam čempionai tokio surrealizmo. Nors, aišku, mes galėjome viską padaryti geriau. Kodėl e, ginčių sprendimo mechanizmas neapima e, tvaraus vystimosi? Kodėl, kuomet kalba sukasi apie aplikosauginius ar socialinius reikalus, taip pat nėra privaloma pobūdžio mechanizmo? E, Pokyčiai gali būti, tačiau tam e, reikia politinės valios. E, ir jūs, ponė komisarė, ir mes kaip parlamentas turime skirti pakankamą laiką tam, kad iš esmės e, pakeistume tos sutarties turinį. Mes jau esame laimėję labai svarbių kovų. Jeigu norime kovoti su užtvaraus vystimuose tikslus, tai turime tai daryti veiksmingai. Kolega Volis. Dėkui, panė pirmininkė. Komisijos nary sakėte, kad e, žmogaus teisės kelia problemų Vietname. E, tačiau e, kada žmogaus teisės ką nors lėmė, kalbant apie mūsų verslą, ar su Izraeliu, ar su Saudo Arabija. E, Tokie sustarimai nieko gero neatneša ten gyvenantiems žmonėms. Jie tik nuskurtina smulkiuosius ūkininkus. E, Vietnamo paprasti žmonės nieko gero iš to negaus. Didysis verslas laimės. E, toks susitarimas tik tai garantuoja teisės užsienio investuotojams nėra jokio mechanizmo, kuris numatytų sankcijas, jeigu nebus laikomasi aplinkosauginių ir kitokių standartų. Kokį gėrį atneštai aplinkai? Nulinį. Ačiū. Toliau kolega Kanijas. Gracias, gracias, presidenta. La ignorancia no debe. Labai ačiū. Nežinojimas negali būti pasiteisinimas tokiuose diskusijose kaip ši. Prekyba su Vietnamu vyksta. Nereikia aiškinti to, kas savaime suprantama. 13 milijardų vertės prekių yra importuojama iš Vietnamo. Taigi importas jau vyksta. Turime tik kalbėti apie taisyklės ir standartus. Šie sutartyje yra numatomo įsipareigojimai laikytis aplinkosaugos standartų, e, sugriežtinami jie. Aš nežinau, gal yra žmonių, kurie nori pakeisti pasaulį pareiškimais, ekstremaliomis pozicijomis, e, ekologinėmis temomis. Galbūt jie taip pritrauks rinkėjų balsų, bet neprisidės prie bet kurios pasaulio dalies gyventojų gyvenimo pagerinimo. E, Tai yra sutartis, kuri numato įsipareigojimus ir atsakomybę. Ir ji galės būti įgyvendinta, jeigu mes ją stebėsime. Bet tokie ekstremistiniai pareiškimai, kurių tikslas pritraukti rinkėjų balsų, o ne pagerinti vietnamiečių socialinės ir žmogaus teisės, net neš jokios naudos. Ačiū toliau kolega Džiupi. Džionka. Dėkuoju, e, pirmininkė. Aš pasisakau už laisvąją prekybą ir todėl paremsiu šį susitarimą. E, tačiau turiu vieną būkštavimą, į kurį norėčiau, kad komisijos narys sureaguotų. Mm, mes e, turime daryti prielaidą, kad e, maisto importas į ES iš Vietnamo išauks. E, dabar Vietnamas ketvirtoj, penktoj vietoj pagal jo apimtis, o kaip bus ateityje? Ar ES yra pasirengusi kontroliuoti tą maistą, jo kokybę, ar tai nedestabilizuos mūsų maisto rinkos, kai kalbame apie galimą menkos kokybės maisto patekimą į ją. Kolega Šulc. Ačiū, ponė pirmininkė. Pažiūrėkime 20 e, amžiaus antrąjį pusmetį. Turbūt ryškiausi e, tokie įvykiai bus Vietnamo karas, vadinamasis oranžinis agentas, kisimaišsi į ekonomikos raidą, pokyčiai Vietname, e, ženklus pokyčiai Vietname, bet tai iškelia rimtų iššūkių ir mums. Vietnamo lyderiai nori atsiverti išorės pasauliui, bet turime galvoti, kaip tą padaryti. Ponas Kanjet apie tai kalbėjo. Mes nekalbame apie paprasčiausią priekybos sutartį su šia socialinė e, respublika, socialistinė respublika. Mes turėtume kalbėti ne apie priekybą, o apie bendradarbiavimą. Kalbėkime apie bendradarbiavimo sutartį, taip gyvenimo ir darbo sąlygos vietnami pagerėtų. Tada ir apie klimato kaitos problemas galėtume aiškiau kalbėti ir spręsti visas atitinkamas problemas. Žinoma, mes džiaugiamės tuo, kad Tarptautinės darbo organizacijos konvencija ir kiti susitarimai yra ratifikuoti Vietnamo valdžios pažangos bus, bet kaip bus su ekologinė padėtimi, darbuotojų teisų apsauga. Čia vis dar atsiliekama. Man atrodo, kad sutartis e, tokia, kokia yra parengta dabar, dar yra nepakankama. Ačiū toliau komisijos narys Hogan. Uh, Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš visų pirma noriu padėkoti parlamentui už uh, diskusiją. Taip pat aš turiu galimybę padėkoti dabar e, žmonėms, kurie dalyvavo darybose tarp ES ir Vietnamo. Dėkoju INTA komiteto pirmininkui Pono Langė, dėkoju pranešėjai Buržuo ir kitiems šešėliniams pranešėjams dalyvausiems atidžiai rengiant šią sutartį. Aš žinau, kad keturių komitetų pirmininkai buvo netiesiogiai susiję su šiuo darbu. Taip pat noriu padėkoti buvusiai komisijos nariai Cecilijai Malmström ir e, prekybos generalinio direktorato personalui už milžinišką nuveiktą darbą per keletą metų rengiančią sutartį. Kaip daugelis kalbėjusių jūs sakė, tai yra ketvirtoji priekybos ir investicijų sutartis, dėl kurios balsuos parlamentas. Aš tikiuosi, kad mes jam pritarsime, kad mūsų įmonės, ypač MVI, kaip daugelis iš jūsų kalbėjo, galėtų pradėti išnaudoti atsiverinti bendro ekonomikos augimo potencialą. Pasaulinės priekybos laikais tai būtų labai tvirtas signalas, rodantis, kad ES yra pasirengusi pradėti atvirą ir sąžiningą priekybą pagrįstą taisyklėmis ir vertybėmis. Aš manau, kad mes įgyvendimą galėsime atidžiai stebėti. Sutinku su daugeliu iš jūsų, kuris sakėte, kad reikia reikia dar išspręsti problemų, nes jų išlieka nemažai. Ir mes visuomet stengiamės užtikrinti, kad Vietnamas prisimtų įsipareigojimus įgyvendintų. Ir mes žinome, kokios problemos egzistuoja. Tačiau kalbant apie konkrečias išliekančias problemas, žinoma, priekyba visuomet yra siejama su patekimu į rinką. Ir tuo požiūriu sutartis yra labai gera ir ES ir Vietnamo verslininkams ir produktams. Bet tai, ką kalbėjo ponas Junkeris dėl maisto produktų, galiu tik pabrėžti, kad laisvosios priekybos sutartis liberalizuos priekybą su mėsa, e, vynu, alkoholiu ir kai kuriomis kitomis prekėmis, bet ryžiai, cukrus, e, kukurūzai e, išlieka sudėtinga sritis. Paminėkime anksčiau priimtas pastaraisiais metais laisvosios priekybos sutartis. Jose apie tai buvo kalbėta ir tai yra ketvirtoji sutartis ir čia yra atsižvelgiama į uh, griežtas taisyklės. Vietnamas uh, ir ES uh, e, čia susitarė dėl fitosanitarnių standartų. Tikimės, kad kliūčių sumažės. 69 geografinės nuorodos pagal šią sutartį ES bus apgintos. Uh, pagal uh, įgyvendinimo ir įgyvendinimo skyrių. Vietnamas yra puikus pavyzdys, rodantis, kad yra dedamos pastangos, e, kad taisyklės būtų įgyventos dar net sutarties nepatvirtinus. E, bet jūsų daromas spaudimas taip pat atneša naudos. Prisiminkime ir institucinę Vietnamo struktūrą. E, visos vietos tarnybos, nevyriausybinės organizacijos, verslo įmonės prisideda prie šios sutarties įgyvenimo. Mes Europos komisijoje kalbame apie pagrindinio priekybos taisyklių įgyvenimo pareigūnų įsteigimą per artimiausius mėnesius, nes stebėsina turi būti stiprinama. Naujas darbo kodeksas, kuris buvo patvirtintas lapkričio mėnesį, numato įmonių steigimosi laisvę. E, tai e, neįeina į dabartinę Vietnamo uh, darbo konfederacijos e, struktūrą. Ir iki 2021 m. sausio mėnesio dabartinė darbo rinkos struktūra turės būti pakoreguota. Taip pat, žinome, bus keičiamas baudžiamasis kodeksas ir, e, e, ir, ir kiti svarbus teisės aktai. Pasisėmėme patirties iš panašios sutarties su Japonija. Vietnamas stiprina pilietinės visuomenės organizacijas. Ir praėjusią savaitę yra pateiktas kalendorius naujų teisės aktų įgyvenimui. Prisiminkime vaikų darbo mažinimą. E, naujas veiksmų planas dėl vaikų darbo mažinimo turės e, būti pateiktas laikotarpiu iki 2025 metų. Kai kas iš jūsų minėjote žmogaus teisės, tai yra pagrystas susirūpinimas, bet nepamirškime, iš kur kokia ta valstybės praeitis ir kiek yra pasiekta per pasarosius 25 metus, ypač socialinėje ir ekonominėje srityje. Žmogaus teisės yra mūsų darbo dėmesio centre. Ir mes suprantame, kad laisvosios priekybos sutarties įgyvendinimas leis E, kovoti su sisteminiais žmogaus teisų pažeidimais. Be to, kiekvienais metais vyksta žmogaus teisų dialogas, kuris kitą savaitę prasidės Hanojuje. Taigi mes e, matome nuomonių skirtumus, bet pripažinkime, kad sutartis leis ES glaudžiau dirbti ir su visuomenė, ir su vyriausybė. E, Nepamirškime, kad daug Vietnamo nevyriausybinio organizacijų pabrėžia, kad šios sutarties įgyvenimas atvers erdvės pilietiniai visuomeniai. Panašu, kad ponas Volis ir kai kurie kiti negirdėjo, kad apie tai yra kalbama, bet ES taip pat e, labai daug dėmesio skiria politinių kalinių klausimui, e, reguliariai e, dialoguose su Vietnamu apie tai kalbame ir stengiamės užtikrinti, kad ES delegacija nuolat e, rūpintusi tų kalinių paleidimu, nuolat yra susitinkama su jų artimaisiais ir yra suteikiamos visos, vis, suteikiama visai manoma parama šeimoms. E, taigi galiu pasakyti, kad mes ir toliau e, stengsime sukurti deramas sąlygas tų problemų palankesniam sprendimui. Laisvosios priekybos sutartis leis tik tai dar geriau įgyventi anksčiau išsikeltus bendradarbiavimo su Vietnamu tikslus, bet e, suprantame, kad mūsų partneriai turi laikytis tokių pat vertybių kaip mes. E, keletas kolegų apie tai kalbėjo aplinkosaugos aspektai buvo paminėti. Žinoma, Vietnamas yra ta valstybė, kuri labiausiai kenčia nuo klimato kaitos, tai aišku, jie yra suinteresuoti, kad Paryžiaus sutartis būtų įgyvendinta. E, Vietnamas tą sutartį pasirašė ir pagal priekybos ir plėtros, svarios plėtros skirsnio apie tai. E, ta, tas klausimas yra reglamentuojamas. Kitos pasaulio dalys turėtų taip pat veikti kaip Vietnamas. Uh, tačiau reikia, kad būtų visos Paryžiaus sutarties prievolės realiai įgyvendintos. Tai yra dar vienas pavyzdys, kuris rodo, kad mes suteiksime juridinę bazę ir turėsime tik užtikrinti jos įgyvendinimu. Visi įsipareigojimai turi tapti realybę. Taip pat Vietnamas su ES pasirašė laisvanorišką partnerystės sutartį, e, kuri leis sustiprinti prekybos valdyseną. Nuo 2019 m. birželio 4 dienos tas dokumentas galioja šis uh, e, apsaugimas partnerystės susitarimas užtikrina, kad visos, visi produktai importuojami iš Vietnamo būtų kontroliuojami. E, taip pat e, kalbame apie medienos importą. E, Kambodža, kaip ir Vietnamas, dabar pasiekė Vietnamo pavyzdžių ir įgyvenina panašius susitarimus yra dabar numatyta įvairi importo licenzijų išdavimo sistemos sistemą. Per dėrybęs sustinkame su daugeliu suinteresuotų pusių ir mes turime išspręsti visas iškylančias problemas. Darbas turi būti tęsiamas, kad pasiektume galutinį tikslą. Galiausiai dėl investicijų sistemos po Europos parlamento reikalavimų investicijų apsaugos sutartyje su Vietnamu yra numatyta investicijų apsaugos sistemos reforma. Tai yra e, pažangiausia sistema lyginant su kitomis e, panašiomis sutartimis. Ta patvirtino Europos teisingumo teismas, patvirtinęs, kad tai yra teisingiausias e, sprendimas dar gegužės mėnesį. Ir mes dabar suprantame, kad investicijų apsaugos sutartis yra papildomas žingsnis link daugia šalio investicijų teismo sukūrimas. Pirmininkė, baigdamas noriu pasakyti, kad balsuodami už šią laisvosios priekybos sutartį jūs balsuosite už e, susitarimą, kuris suteiks mums politinę įtaką ir turėsime deramas struktūras, kad pagerėtų žmogaus teisės, darbuotojų teisės, klimato apsaugos priemonės. E, ir mes e, galėsime padaryti žymiai didesnės jas įtakos negu iki šiol. Uh, E, nes iki šiol greičiausiai į mūsų rezoliucijas ir laiškus yra tiesiog nekreipiamas dėmesys. Dabar bus sukuriama politinė struktūra tarp ES ir Vietnamo ir bus numatytas įgyvendimo mechanizmas bendriems tikslams įgyvendinti, ypač toms politikoms ir tiems, kuriais jūs patys ką tik įvardinote. Aš žinau, kad daugelis problemų jau daugybę metų egzistuoja ir dabar turime sukūrę struktūrinį sprendimą. Laikas veikti, ES turi būti kartu su Vietnamo žmonėmis ir balsuoti už šią sutartį. Dėkuoju komisijos nariui. Dabar steiksiu žodį mūsų pranešėjai, ponui Buržuo. Dėkoju. Pirmininkė, gerbimai. Pirmininkė, kolegos, komisijos nariai, diskusijų pabaigoje visų pirma noriu padėkoti kolegoms iš INTA komiteto šešėliniams pranešėjams ir ypatingai mūsų pirmininkui, ponui Lange. Noriu padėkoti ir e, prieš mane rengusiam pranešimą ponui Zahradil bei komisijos nariui Hoganui už puikų bendradarbiavimą ir už tai, kad e, tinkamai akcentuoja e, sustarimo su Vietnamu svarbą. Visiškai pritariu jūsų išvadoms, e, ponė komisijos nary. E, E, imu domen jūsų aišku įsipareigojimą prižiūrėti visus e, aspektus susijusius su susitarimo įgyvendinimu. Ir tai, kad komisija ir toliau padės Vietnamui jo reformų procese ir teiks tai šaliai reikalingą finansinę ir techninę paramą, kad jį pasiektų savo tikslus. Gerbėmi kolegos, ačiū už jūsų vertingus pasisakymus. Daugumą iš būkštavimų, kurį girdėjome, per e, šias diskusijas galėčiau pavadinti ir savo būkštavimais, bet aš manau, kad daugumą iš jų e, buvo galima išsklaidyti mūsų parengiamajame darbe. Šis sustarimas yra veiksminga priemonė e, užtikrinant e, pagrindinių teisių sklaidą ir kuriant e, vienodas prekybos sąlygas. Sustarimas numato labai svarbes priemonės ir sutinku su jumis, ponė Langė, kad jis siunčia labai svarbes politinės žinias iš mūsų parlamento. Kai buvo minėta per dėrybų procesą iki šios diskusijos ir per savo asmeninius pokalbis mačiau, kad vietnamiečiai pademonstravo labai aiškę politinę valią įgyvendinti labai svarbių problemų sprendimą. Europos parlamento vaidmuo čia e, ir toliau atidžiai stebėti, kaip e, veiks nepriklausomos organizacijos Vietname, e, susibūrusios į nepriklausomas patariamasias grupės. Mes ir toliau tęsime politinį dialogą su kolegomis iš Vietnamo, sukurdami bendrą parlamentinio bendradarbiavimo mechanizmą. Mes taip pat uh, stengsimės įtraukti kolegas iš žmogaus teisų ir kitų komitetų e, į jau dabar egzistuojantį dialogą dėl žmogaus teisų. Kolegos Vietnamas yra e, pereinamojo pobūdžio šalis ir e, tikiuosi, kad susitarimas prisidės prie jo klestėjimo, prie žmogaus teisų, prie gyvenimo standartų pagernimo tenai. Mes turime prisidėti prie e, teigiamos pokyčių darbo tvarkės Vietname. Ir todėl aš aistringai raginu visus kolegas e, parlamente rytoj balsuoti už pritarimą šiems abiems susitarimams, kad ES galėtų suvaidinti savo vaidmenį kaip geopolitinis veikėjas regione ir e, įrodyti, kad esame tikras ir patikimas partneris ir šiandien, ir ateityje. Ačiū, gerbiam pranešėjai. Diskusija šiuo klausimu baigiama. Balsavimas rytoj. Šiame posėdėje darome pertrauką iki 15 valandos. Ačiū.